Ja, schönen guten Morgen. Labą dieną visiems. Tęsėme mūsų darbą. Dabar numatytas balsavimas. Pirmiausia, tai yra kelių transporto priemonių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas. Pranešimas, kurį parengė ponė Lukačievska. E, turim pirmą pasibandyti, ar veikia balsavimo sistemos ir ar visi tie, kas turi būti, yra. Taigi balsuoti pradedame. Ten. Tai ar visi balsavo, balsuoti baigiame. Taigi testas rodo, kad viskas gerai. Mhm. So, wir kommen dann zum, zur ersten Abstimmung des Amendment 1. Taigi, pirmą balsuojame dėl pirmojo 21-23 pakeitimų, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 22 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Trečias ir penktas kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Trečias ir penktas pakeitimai, balsuojame už juos kartu, balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Dvidešimt keturi už dvidešimt prieš priimta. Toliau 25. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 26. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Atsiprašau, priimta, priimta, pasitaiso pirmininkas. 27. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Žodinis pakeitimas ir 29 pakeitimas. Kas prieštarautų žodiniam pakeitimui, niekas neprieštarauja, balsuojame. Žodinis pakeitimas ir 29, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 30. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 31. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 36. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 37. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 38. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 29. Kas už, kas prieš. Pasitikrinkime elektroniniu būdu, nes nelabai matau aiškiai. Taigi 39 pakeitimas, balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Šeštasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 43 ir 44. Ne, 47. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 48 kas už, kas prieš, atmesta. Žodinis pakeitimas, ar jam kas nors prieštarautų? Ne. Tai kartu 49, 50, 52 žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 51. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 53. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Kiti atkrenta ir pereiname prie konstatuojamojų dalių. Kas už 12, kas prieš, susilaikė priimta. 13 pakeitimas. Jis papildo 12, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 14, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 15, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 16, atkrenta. Kas už 16, kas prieš, susilaiko priimta. 17. Septinta. Septinta konstatuojame dalis, žodinis pakeitimas, ar jam niekas neprieštarauja, balsuojame kartu, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Taigi, paskutinis pakeitimas atkrenta ir balsuojame dėl viso pranešimo. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Trisdešimt penki už, aštuoni prieš, vienas susilaikė, priimta. Dėkui. Ponios pranešėjos Lukačievsko šiandien nėra, bet manau, kad perdosime jai šią žinę ir sveikinimus, kad jos nuomonė buvo patvirtinta.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 So, bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Taigi, prieš mum pereinant prie kito darbo tvarkės punkto, norėčiau pasveikinti 30 lankytojų grupę mūsų komitete. Ši grupė atvyko iš Vokietijos. Gezinda Maisner juos pakvietė ir sveikiname juos savo komitete. Dabar kitas mūsų darbo tvarkės punktas sveikinuosi su ponė Katrin Trautman, jinai yra Europos koordinatorė Šiaurės jūros, Baltijos jūros koridoriui. Mums labai trūksta laiko, turime 35 minutės tik tai. Taigi, ponė Trautman, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau palinkėti jum gero gimtadienio ir kadangi šiandien jūsų gimtadienis, žinau, kaip jums svarbus yra Rail Baltica projektas, tikimės, kad per kitą jūsų gimtadienį tas projektas jau bus pradėtas vykdyti. Gerbiami e, komiteto nariai, norėčiau padėkoti jums už tai, kad suteikėte man galimybę atvykti į jūsų komitetą ir kad uh, skatinate tam, kad šiem ne tik mano, bet ir kitų koridorių finansavimui būtų rastos reikalingos priemonės, reikalingos finansinės lėšos. E, aš trumpai pristatysiu pagrindinius šio koridoriaus aspektus, o po to galėsime e, pakalbėti. Šis e, koridorius yra iš 3200 km ilgio Šiaurės Europoje ir neturi dėl to ryšio su viduržėme jūra ir kitomis pietinėmis jūromis. Šis koridorius jungia keturias vakarų Europos valstybės, e, valstybės, kurios e, įstojo į Europos Sąjungą e, vėliau, tai yra Lenkija ir Baltijos valstybės. Ir dėl to šis koridorius yra labai svarbus. Jis turi 17 miesto urban, urbanistinių mazgų, o tai yra labai svarbu, kai kalbame apie įvairių transporto rušių derinimą. Ir tie mazgai turi užtikrinti tarp modalinio transporto veiksmingumą. 16 oro uostų, 17 vidaus uostų, 13 jūrų uostų iš kurių trys yra labai svarbus Europos Sąjungos uostai su išoriniu pasauliu yra aštuoni keliai, kurie kerta Europos Sąjungos sieną ir aišku visa tai yra labai svarbu šio koridoriaus veikimui. Dabar problemos trūksta UIC standartinės e, bėgio, standartinio pločio bėgio, tai yra 1435 mm bėgis, kurio dar nėra tarp Lenkijos ir Baltijos valstybių. Minėjau tuos urbanistinius mazgus ir noriu pasakyti, kad kuriuose vietose, pavyzdžiui, Vokietijoje, Bremeno, Bremenhafeno uostai, e, Berlynas e, turi turėti jungtis su jūrių ir vandenų keliais. Tarpusavio saveikumas. Žinau, kad jūsų komitetui e, šie koridoriai labai svarbus. Ponas Vink kalbės po manęs, jis atsakingas už Europos geležinkelių eismo valdymo sistemą ir ypač e, trijose pasienio zonose e, tokia sistema jau yra, bet kitose dar jinai turi būti įdėkta. Toliau jūrų greitkeliai ir uostai mes atlikome e, inventorizacija to, kas yra ir ko dar trūksta įvairiem uostam. Šio koridoriaus pagrindinis sėkmės ramstis yra jūrų uostai, ne tik Rotterdamas, Amsterdamas, Antverpenas, vakaruose ar Hamburgas, bet Rygos laisvasis uostas, Talino uostas, bendradarbiavimas tarp Helsinkio ir Talinkio uostų yra kaip ir perlas tas šio koridoriaus karūnoje. Ir visą tai leidžia, kai, kai už, užsibaigs visi reikalingi darbai, užtikrinsime daug didesnius keleivių ir transportų srautus. Bet yra tam tikros ir pralaidumo kliūtis, trūksta finansinių lėšų e, keliuose yra tų pralaidumo problemų, ne tik urbanistiniuose mazgose, bet ir geležinkelėje, geležinkelio trasoje Rail Baltica. Ir taip pat čia reikia pakalbėti ir apie alternatyvaus kūro naudojimo galimybę, oro uostai, prieiga prie oro uostų, keliais ir geležinkeliu. Kiek reikia investicijų? Dabar yra 291 investicinis projektas, kurie reikalingi, kad šis koridorius e, būtų užbaigtas 2030 metais. 122 projektai geležinkelio, 166 kelių, 82 uostų projektai ir e, vidaus, jūr, vidaus vandenų keliai ir taip pat oro uostų projektai. Taigi iš viso 291 investicinis projektas pareikalaus 133 milijardų eurų investicijų 2014 metų kainomis. Ir aišku, labai sunku bus paskirstyti tas lėšas atsižvelgiant į prioritetiškumą. 29 birželio komisija paskelbs Europos parlamentui, kurie projektai yra atrinkti. Ir taip pat paskelbs tą informaciją ir valstybėms narėms. Dabar aš esu koordinatorė šiame koridoriuje, koks mano vaidmuo Mes susitikome su transporto ministrais įvairiose valstybėse narėse, bandėme tą integruotą požiūrį taikyti, įtraukti visus partnerius, valstybių institucijas, regionų, miestų valdžios institucijas, nes manome, kad sėkmės raktas tai pirmiausia yra piliečių parama, vyksta ir dvi šaliai E, kontaktai su nacionaliniu parlamentu, su Europos parlamentu. Europos parlamento atstovais yra įvairios e, nacionalinės iniciatyvos ir Europos ir ten T dienos suvienys įvairius partnerius, kurios vyks Rygoje. Pirmaujant, pirmaujant Pirmininkaujant Luksemburgui bus e, toliau e, vykdomi darbai. Suomija yra e, nemažai atlikusi informacinių technologijų srityje. O dabar, kalbant apie tą mūsų koridoriaus pagrindinį projektą, tai yra geležinkelio projektas, kuris apima tris Baltijos e, valstybės, tai yra ta trūkstanti grandis grandinėje, tai yra vienas iš šešių pagrindinių e, europinių prioritetinių projektų. Yra sukurta bendra įmonė 14 metais, e, kuri įgyvendins šį projektą 14 metų spalį. Ir dabar jau pereinama į aktyvųjį etapą, Tai yra tas projektas bus pradėtas vykdyti ne tik tos bendros įmonės, bet bus siekiama suartinti Lietuvą ir Lenkiją. E, nuolat vyksta tarp valstybinės darbo grupės susitikimai. Ir aš kaip koordinatorė e, norėčiau dalyvauti kaip stebėtoje tose sustikimuose Baltijos valstybės įsipareigojo, kad baigs šį projektą 25 metais ir aš planuoju su jomis susitikti per CNT dienas Rygoje. Kalbant apie Rail e, Baltica projektą, tai yra vienintelis e, projektas skirtas ES rytams ir jis yra labai svarbus, ypatingos svarbus. Ir tikiuosi, kad ir jūsų komitetas skirs tinkamą dėmesį tam projektui. Toliau Amsterdamo e, pralaidumo kliūtis. Čia Niderlandai yra įsipareigoja prisidėti finansavimui ir tai sumažins lėšų poreikį iš um, SEF Europos infrastruktūros tinklų priemonės. Tarpusavio saveikumas, kaip jau minėjau, yra labai svarbus aspektas. Tai yra ne tik naujų, bet ir esamų infrastruktūrų veiksmingesnis naudojimas. Ir tai yra susijęs su tais mazgais urbanistinėse zonose. Kalbant apie prioritetus, tai jie bus aiškiai išsakyti per TNT e, dienas Rygoje. Ir aš manau, kad valstybės narės e, busimose diskusijose atsižvelgs ir į jūsų komiteto nuomonę. Dėkoju pirmininkė ir gerbiami parlamentarai už suteiktą dėmesį. Dėkoju, aš taip pat norėčiau Jums padėkoti už tokią išsame ataskaitą. Kai kas jau užrašė, pasisakyti, o kas dar norėtų paprašyti žodžio. Gerai, pasižymėjome. Wegen der Zeit müssen wir dann die Redebeiträge auf anderthalb Minuten beschränken. Na kągi, mes kiekvienam kalbėtojui turėsime suteikti tik po pusantros minutės. Pavelas, pra, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas. Aš norėčiau ir taip pat jūs pasveikinti su jūsų, gimta, jūsų gimtadienio progai ir mes visi esame džentelmenai, todėl aš nebejoju, kad po pietų gersime šampaną. Dėkoju poniai Trautman už e, tai, kad jie taip išsamei, detaliai e, apžvelgia dabartinę situaciją. Šie projektai turi e, papildomų aspektų, su kuriais nesusidurime kitur. Jeigu aš gerai supratau, jūs ketinate dalyvauti tenti dienose, kurios vyks Rygoje. Tenai bus kalbama apie Baltijos jūrą, čia mes daug ko tikimės ir tikiuosi, kad bus kalbama ir apie konkretesnius tikslus. Jūs jau beveik metai esate atsakinga už šį koridorių, arba bent jau tikrai jau pusmetį dirbate. Ir todėl aš noriu jūsų paklausti, kokią politinę žinią jūs norėtumėt mums pranešti. Be abejo, jūsų kaip koordinatorės funkcijos yra aiškios. Bet e, akivaizdu, kad jūs turite dirbti su konkrečiomis vyriausybėmis. Ir aš atsimenu iš to, kas vyko praeitėje, kad kai kurios vyriausybės ne visuomet su dideliu entuzijazmu vykdė kai kuriuos projektus. Ir čia kalbame apie projektą, kurio e, bendras e, biudžetas būtų 133 milijardai eurų. Ir tame projekte dalyvauja kelias valstybės narės ir jums tenka atsakomybė užtikrinti, kad tos valstybės bendradarbiautų tarpusavėje, kad tos šalis, kur, kurias apima pagrindinis tinklas, tai realiai imtųsi veiksmų. Taigi konkrečiai, ką galima būtų padaryti tam, kad tam tikrų valstybių narių vyriausybės neribotų mūsų siekių ir mūsų pažangos. Gestina Meisner. Ačiū, Pone, ir man buvo nepaprastai įdomu jūsų klausytis, nes praktiškai ta, e, e, visos jūsų minėtos vietos yra mano apygardoje. E, žinome, kad Ypsilono atkarpa buvo dešimta iš šio projekto, bet tai įvyko ne dėl jūsų kaltės, bet jūs minėjote ir Žemutinę Saksoniją ir uh, kitus, kitas man svarbės vietas. Aš norėčiau jūsų paklausti, Ar jūs dalyvaujate susitikimuose, kuriuose yra svarstama Šiaurės jūros ir Baltijos jūros strategijos? Mane, man kelia, kelia nerima tai, kad kartais įgyveninant tas strategijas mes matome, kad nepakankamai gerai yra koordinuojami įvairūs veiksmai. Be to norėčiau sužinoti apie jungti su Hamburgo uostu, nes tenai tikrai esame pralaidumo problemų. Ir e, visi turėtų būti suinteresuoti jas įspręsti. Ir dar vienas klausimas. Ar Junkerio planas padės jums e, pritraukti daugiau finansavimo tam projektui, už kurį jūs esate atsakinga, ar ne? Jūs taip pat minėjote ir Amsterdamo uostą. Nes gal čia galima būtų pritraukti privačias investicijas ir tuomet galima būtų viską finansuoti pagal EFSI. Ačiū ir dėkoju, kad Jūs pas mus atvykote. Aš turiu du klausimus. Ir jie nėra susijęs su finansavimu. Jie labiau yra susijęs su procedūra. Jūs kažkada ėjot e, merės paėgas, pareigas ir jūs puikiai žinote, kad e, komisija dirba ir su nacionalinėmis vyriausybėmis, ir su vietos valdžios atstovais. Įgyvendinant e, jūsų projektus? Ar plėtojamas toks bendradarbiavimas su vietos valdžios atstovais? Nes kartais mes girdime, kad e, jie dažnai yra ignoruojami. Yra dar keli projektai, kurie turėtų sujungti Suomiją ir Švediją. Jūs e, kalbate apie Šiaurės Europą, bet juk reikėtų uh, rūpintis tuo, kad e, mes turėtume bendrą europinį tinklą. Kai kurie uostai Švedijoje tikrai norėtų, kad situacija Šiaurės jūroje būtų pagerinta ir patoblinta. Ką Jūs galėtumėte klausimą pasakyti? Ačiū. Aš norėčiau palinkėti Jums viso ko geriausio ir gražiausio Jūsų gimtadienio progą. uostai Gdanskė, Gdynėje. Kaip Jūs matote šių Lenkijos uostų ateitį ir vaidmenį šiame projekte? Na kągi, dėkoju. Markas Piper. Aš turiu klausimą Jums. Ir jis yra susijęs su EFSI. Jūs minėjote daugybę įvairių projektų. Ir e, tie projektai buvo susiję ir su vidaus vandens keliais, ir su uostais. Pone Trautman, kaip Jums atrodo, ar iš tikrųjų galima bus e, surasti privačių investuotojų, kurie investuos į tuos vidaus vandens kelių projektus? Ar jums atrodo, kad Europos strateginių investicijų fondas galėtų būti išnaudotas geriau ir kad gal reikėtų gal geriau kai ką apibrėžti, kad galima būtų geriau juo pasinaudoti. Ir antras klausimas yra susijęs su uh, Niderlandų ir Rytų Europos jungtimis. Mes žinome, kad uh, yra viena atkarpa, kurioje nėra jungties, nėra kanalo. Ir Tuomet kroviniai iš rytų Europos turi būti perkraunami ir kai, e, tam, kad būtų nugabenti iki kito kanalo. Ir kai kurie Vokietijos e, verslininkai tam priešinasi tam, kad būtų tenai pastatytas kanalas. Ką jūs galėtumėt padaryti tam, kad tokios problemos būtų geriau sprendžiamos? Ir gal galėtumėt konkrečiai papasakoti apie e, planus spręsti būtent šią problemą. Ačiū, pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau pasveikinti Jūs e, gimtadienio progą. Ir dėkoju mūsų koordinatoriai su viešne už tai, kad jie taip išsamei mums papasakoja apie Šiaurės jūros ir Baltijos jūros koridorių. Aš esu Suomė, kolega ką tik pasakojo apie situaciją Švedijoje. Ir kaip Suomė, aš norėčiau pasakyti, kad šis koridorius mūsų galva yra svarbus visai Europai, nes jisai turėtų sujungti Europą su Arkties regionu. O ta jungtis bus nepaprastai svarbi, dėl to, kad Arkties regione yra daug gamtinių išteklių. Bet to žinome, kad iš Helsinkio oro uosto galima kur kas greičiau nuskristi, nuskristi į Kiniją nei iš kitų Europos oro uostų. Baltijos jūros regionas yra dar ypatingas ir tuo, kad čia yra nustatyti griežtes, griežte, nustatytas griežtesnės CO2 išmetimų uh, vertės. Čia taip pat mes turime ir labai gerai išplėtotą kelių sistemą. Uh, Bet tai turime ir pralaidumo problemą. Pavyzdžiui, e, Helsinkio geležinkelio stotis e, nėra pakankamai pralaidi. Ir jūs minėjote kelias problemas, su kuriomis susidūrite. Ir Rail Baltic projektas yra vienas, e, viena iš vienas iš svarbiausių projektų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ką galima būtų padaryti tam, kad e, visi suprastų, kad šis projektas yra nepaprastai svarbus ir ką konkrečiai čia galėtų padaryti Europos parlamentas. Dėkuoju. Ačiū. Robertai, prašau. Ačiū, pirmininkė. Ačiū. Dėkuoju Jums už Jūsų įžangą. Akivaizdu, kad jau daug kas buvo padaryta Baltijos jūros regione ir aš norėčiau šiek tiek papildyti pono Teličkos klausimą. Po to, kai jūs baigsite savo darbą, kaip, kaip jums atrodo, kokios problemos nebus įspręstos? Kas dabar trukdo vykdyti Rail Baltic projektą? Galite be abejo diplomatiškai atsakyti. Antras mano klausimas bus toks. Ar yra kokiu nors politinių problemų? Kitais metais turėtų būti baigta tiesti uh, jungtis tarp Lietuvos, e, e, gelžinkelių jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos. Ir gal čia reikėtų pagalvoti apie e, greitą įtraukinį, nes ateityje vis tiek jo prireiks. Taigi, ar nešvaistamos yra ES lėšos? Karimdalį. Dėkuoju Katrinu Trautmanu už. Uh, čia pristatymą. Keli klausimai. Ar jūs galėtumėte pateikti konkrečių pavyzdžių to, kaip e, buvo bendradarbiaujama su piliečiais? Pavyzdžiui, jūs kaip koordinatoriai, ar bendraujate su piliečiais? Ar jūs susidūrite su sunkumais? Konkrečiai sunkumais, ar gal galėtumėte tuomet juos paminėti, jeigu buvo tokių sunkumų? Ir dar vienas klausimas. kaip RTMS problemos ir problemos susijusios su materialiais dalykais yra sprendžiamos. Ar jūs matote realią pažangą jas sprendžiant, ar tos problemos yra blokuojamos, jų sprendimas yra blokuojamas ir jei taip, tai kas tai daro? Dėkuoju ir aš taip pat norėčiau užduoti Jums klausimą. Mes jau žinome, kad e, tiesiant Rail Baltica bus e, laikomasi Europinės vežėjas. Ar ta geležinkelio linija bus tiesiama e, iš Kauno į, į Balstogę, ar, ar, kokiu, ar kokia nors kita kryptimi, kokia linija buvo pasirinkta? Ir Robertas Zylė jau klausė apie greitai traukinį. E, mes žinome, kad kai kuriuose linijose yra ribojamas maksimalus greitis. Pavyzdžiui, kai kur galima važiuoti tik tai 130 km per valandą greičiu ir kai kur 160. Ir Vokietijoje taip pat yra kitų tokių projektų, kai tiesiamės yra geležinkelis, bet jame ribojamas yra greitis. Gal, galima, gal reikėtų apie tai jau dabar pradėti galvoti, apie tai, kaip galima būtų spręsti šias problemas ir pasiruošti ateičiai. Dėkuoju, dėkuoju Jums už uh, Jūsų atsakymas. Aš pasisengsiu kuo aiškiau atsakyti Jūsų klausimus, nors laiko turiu nedaug. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Pavelui Telišką, nes uh, Jūs esate pirmasis parlamento narys, kuris uždavė klausimą ir jūs tikrai esate šios ryties ekspertas. Ir aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad Jūs kartu su James Bondu, kuris man atrodo yra šioje salėje, dirbote. Ir uh, jūs dirbate ir su pono Kesleriu, kuris šiandien yra mano patarėjas. Jūs uh, daug ką padarėte tam, kad būtų pritrauktas pakankamas finansavimas. Iš tikrųjų, problemų yra nemažai. Ir kartu, e, atsakydama jūsų klausimą, atsakysiu į pono Zylį, pono pirmininko klausimą ir taip pat visiems kitiems, kas klausė dėl Rail Baltic projekto. Politiniai sunkumai. Čia galiu pasakyti, kad susidurime su tam tikrų valstybių narių požiūriu. Pagrindinė problema, e, dirbant visais koridoriais, yra tai, kad kad mes norime kad, me, e, turėti aiškius koridorius ir nenorime, kad kas nors būtų izoliuotas. Ir tai reiškia, kad reikia kolektyvinių bendrų pastangų. Antra, ponė pirmininkė, sunkumai yra būtent ten, kur jūs e, kalbėjote, tarp Balstogės ir e, Kauno. Tai reiškia tarp Lenkijos ir Lietuvos. Būtent dėl šių problemų pastaruoju metu aš stengiausi uh, suderinti šių šalių pozicijas tam, kad galima būtų pagaliau tinkamai gyventinti ir Rail Baltica projektą. Mes, mes norime sujungti trijų valstybių narių geležinkelį su uh, visos Europos greituoju geležinkeliu. Ir jeigu mes neturėsime tos jungties, tai, tai negalėsime to padaryti. Ir čia kalbame apie, apie ne vien apie Lenkiją ir tris valstybės narės, bet ir apie Suomiją. Nes Suomija de, nu, remia šį projektą ir Rygoje Lenkija ir Suomija turėtų e, prisijungti kaip stebėtojų teisėmis prie bendrosios įmonės, prie darbo grupės ir taip mes tikimės, kad mes galėsime tikrai bendromis pastangomis koordinuotai valdyti šio projekto įgyvendinimą. Ir aš tikrai buvau nuvykus į, į e, vietą Ir mes kalbėjome apie tai, kad reikėtų tinkamai nutiesti geležinkelį nuo Varšuvos iki Kauno. Ir kalbėjusi su Lenkijos vyriausybė ir Lenkijos vyriausybė, bandžiau juos įtikinti, kad reikia suprasti, kad reikia spręsti ir transporto, ir aplinkosaugos problemas, kad reikia galvoti apie tai, kaip realiai galima jas e, e, spręsti, kaip galima būtų nutiesti tokį geležinkelį, kad galima būtų nemažinant greičio e, nukeliauti iš vienos vietos į kitą. Lietuva čia yra pažangos ir iš esmės čia vyksta panašus dalykai. Taip, reikia daryti viską, kad būtų sujungti realūs geografiniai, strateginiai ir politiniai mazgai. Ir aš turėjau labai geras diskusijas ir su Lenkijos atstovais, ir su Lietuvos vyriausybės atstovais mes e, keičiamės nuomonėmis, ir, bet jūs suprantate, kad e, kaip ir meilės santykiuose, visuomet norisi, kad kitas žmogus parodytų kažkokį meilės e, ženklą. Ir mes matome, kad tų šalių santykiuose taip pat laukiama tam tikrų ženklų. Ir tikiuosi, kad mes galėsime spręsti šias problemas. Rail Baltica yra tikrai prioritetinis projektas nes e, ir būtent čia yra sunkiausios politinės e, e, problemos. Suomijos, Belgijos, Vokietijos ministrai ir kiti, kitų vakarų Europos šalių ministrai suprato, kad tai yra nepaprastai svarbu spręsti šią problemą. Žemutinė Saksonija. Vietos atstovai, miestų atstovai E, būtent mūsų gero bendradarbiavimo su jais dėka mes sugebėjome spręsti kai kurias problemas, kurios buvo susijusios su e, koridoriaus tiesimu. Pavyzdžiui, e, problema susijusi su tuo, kad reikėjo sujungti Elbos ir Oderio upes. Ir mes dirbame su Patu Koksu Jis yra atsakingas už e, koridorių, e, e, kuris jungia Švediją su Europą. Aš atsakingas esu tik tai už Helsinkį. Ir aš taip pat norėčiau taip pat siekti dar toliau ir apimti Suomijos ežerų sistemą, nes ten galima tikrai plėtoti navigaciją. Ir aš manau, kad galima nutiesti kanalus, kurie uh, sujungtų uh, E, Baltijos jūros uostus su Juodosios jūros e, uostais. Ir galima tikrai būtų e, sujungti visas tas jūras į vieną tinklą. Ir todėl buvo patobulintas reglamentas. Ir mes manome, kad reikia, e, gerbėmiai Europos parlamento nariai, galvoti apie realias problemas, taip e, e, susijusios su miestų transporto mazgais. Bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis. E, taip, kai kurios vietos bendruomenės netgi susijungia į e, tokias tarpvalstybės asociacijas. E, pavyzdžiui, tu mes, tu, turime Saxon Alte, užtutinės Saksonijos e, tokią asociaciją, Niderlandų, Belgijos ir Vokietijos e, regionų vietų, vietos bendruomenių asociacijas. Ir mes taip pat dirbame ir Lenkijoje, ir kalbame apie tai, kad čia reikėtų atsižvelgti į bendrą regioninį kontekstą. Rygoje mes e, susitiksime tam, kad aptartume transeuropinį e, e, transporto tinklą ir po to ketiname iki metų pabaigos surinkti dar vieną susitikimą. Ir mes reguliariai palaikome santykius su regionų atstovais. Europos šiaurę. Aš manau, kad mes dažnai skiriame nepakankamai e, dėmesio dviems aspektams. Tai yra transportui ir e, e, gamtiniams ištikliams. Manau, kad jeigu mes nutiesime koridorių nuo Skandinavijos iki Juodosios jūros, mes tikrai sukursime tokią transporto ašį per kurią, kurią galėsime gabenti įvairius e, gamtinius išteklius. Ir e, mane tikrai e, maloniai nustebino tai, ką aš mačiau Suomijoje, tai, ką mačiau, tai, kaip gyvenami projektai Baltijos jūroje, kaip bandoma valdyti įvairias transporto sistemas Ir matome, kad darbas vyksta, da, puikiai yra bendradarbiaujama, taigi čia aš turiu tikrai labai daug vilties. Dabar strateginių investicijų fondas ir Junkerio planas. Kokie projektai buvo atrinkti šiame koridoriuje ir kuriems bus taikomas šis naujas finansavimo metodas, tai yra Hamburgo uostas ir kelios jungtis su juo yra susijusių po to 20 ties kanalų ir dokų sistema ir Amsterdamo e, dokai. Taigi, čia esame jau projektų, kur, bet gali būti ir kitų projektų. Tai ir bus pirmiausia, turi būti projektų, kurie sukurs papildomą pridėtinę vertę, kuri turi būti įrodyta. Yra dar keli klausimai, kurie yra susijęs su oro uostais ir su galimybę nutiesti geležinkelį. Tam, kad geležinkeliai sujungtų jūrų uostus su oro uostais. Ir čia Helsinkės yra geras pavyzdys. Čia aš tikrai galėjau kai ką padaryti, tikrai mano vaidmuo čia pasiteisino, Ir e, kai jau minėjau, kad miestų transporto mazgai mūsų galva yra mūsų prioritetas. Kok, su kokiais sunkumais susidurime? Tai yra finansiniai ir politiniai sunkumai. Mes norime dar per šį finansavimo laikotarpį tikrai daug ką padaryti. Mums jau buvo sakyta, kad ne, ne, ne, mes patruputėlį pradėsime ir gal ir judėsime į priekį. Ne, aš noriu, kad mes judėtume tikrai labai sparčiai ir labai greitai. Ja. Be to, aš manau, kad reikia geriau pasakoti žmonėms apie tai, ką mes darome. Ir ponas Teliška, kuris buvo atsakingas už šį klausimą anksčiau, puikiai žino, kad labai dažnai žmonės nežino apie gyvendinamus projektus. Tai reiškia, kad mes turime geriau po jiems aiškinti, kas vyksta, o ne visuomet tai yra lengva daryti. Reikėtų e, reikia daugiau informacijos teikti ir nacionaliniams parlamentams, ir gydytojams. Ir e, kai žmonės žino, kas vyksta, tuomet e, jie labiau yra linkę ir pritarti e, mūsų projektams. Gyvendinant vieną projektą Prancūzijoje, pavyzdžiui, man reikėjo nuvykti į kiekvieną miestą, kiekvieną e, kaimelį, paaiškinti žmonėms, kokia bus ta sistema, kokie bus taikomi mokesčiai, kiek kainuos bilietai. Ir galiausiai e, žmonės mane suprato. Taigi aš manau, kad mes turime geriau bendrauti su piliečiais. Mes e, bendradarbiaujame ir su regionų įvairiomis asociacijomis, ir su uostais, Ir e, kartais galvoja, galvojame apie tai, kad kai kuriuos projektus galima bus įgyvendinti, e, pritraukiant privačias lėšas pagal strateginio investicijų fondo, fondo principą, o kai kuriuos projektus reikės e, subsidijuoti, reikės finansuoti iš valstybės biudžeto. Ir ta, projektai, apie kuriuos kalbėjome Baltijose šalyse, yra tokie projektai. Na nu kągi, pirmininkė, sunkumų yra nemažai, bet nebejoju, kad mes galėsime juos įveikti ir jūs, gerbimieji Europos parlamento nariai, galite savo šalise dirbti darbą, kuris būtų mums naudingas, tam, kad Baltijos jūra tikrai būtų geriau sujungta su kitomis šalimis ir kad jai būtų skiriamas prioritėtinis dėmesys plėtojant transporto koridorius. Ačiū, ponė Trautman. Mes taip pat labai optimistiškai nusiteikę, priešingų atveju nekalbėtume čia apie šios klausimus. Taigi tikrai tikimės konkrečių e, rezultatų. Poro labai trumpų klausimų. Pone Trautman, jūs e, neatsakėte į vieną klausimą Ar jūs dalyvausite diskusijose dėl e, Šiaurės jūros strategijos ar Baltijos jūros regionų strategijos? E, dažnai jūs nekviečiama į tokio pobūdžio e, posėdžius. Ir aš nesulaukiau atsakymo į klausimą apie Lenkijos uostų vaidmenį. Kalbant apie uh, Šiaurės ir Baltijos jūros koridorių. Tai mūsų tarnybos e, koordinuoja darbą su Pat Koksu ir kito, kitais kolegomis. Kiekvienas, aišku, turi savo konkrečių problemų, nes atsakingas yra už tam tikrą sritį, bet mes susitinkame aptarėme situaciją ir labai gerai bendradarbiaujame su komisijos MUV generaliniu direktoratu, bet labai svarbu ir kad Šiaurės jūros ir Baltijos jūros valstybės irgi koordinuotų savo veiksmus. Ta darė e, Latvija pirmininkaudama ir ypač laukiu, kad Luksemburgas toliau pratęs tą darbą ir ypač Niderlandai nes reikia e, labai koordinuoti visą darbą. Dabar Lenkijos uostai, Lenkijai tie uostai e, yra svarbus ir galbūt mm, galėtų Lenkija kaip nors tų uostų svarbą padidinti, turiu galvoje Niderlandus. Lenkija sudėtinga valstybė. Kalbant apie mūsų vidaus rinką, mano nuomonė, Lenkijos uostus, e, Lenkijos uosto ambicijos turėtų būti daug didesnės. Ir aš e, buvau susitikus su Lenkijos transporto ministru ir kalbėjausi apie uostus, jų perspektyvas ir apie projektus, kurie ten gali vykti. Ačiū, tai ir baigsime šį darbo atvirkės punkto aptarimą. Geriausios kloties jūsų tolesnėme darbe. So, wir kommen nun zum nächsten. Kągi dabar eikime prie kito darbo tvarkės punkto ir dabar norėčiau pasisveikinti su Karel Vink. Jis atsakingas už RTMS, yra koordinatorius ir turime nekokios patirties. Turime 10 km e, su įdėkta RTMS, bet neturime šilumvežių, kurie važinėtų tuo ruožu. Ačiū, pirmininkė. Man sutikta 10 minučių paaiškinti, kokia yra RTMS padėtis. Ir aš pasistengsiu kalbėti trumpai, kad turėtumėte galimybę užduoti klausimus. Taigi, trumpa prezentacija. RTMS yra geležinkelių sistemos priemonė, e, nes geležinkelių sistemai aktualus saveikumo klausimas. Mes turime užtikrinti e, Europos geležinkelių tinklo techninė sąveika. Ir nuo pat pradžių, kai pradėjome taikyti saveikumą, mes turime, kad reikia spręsti infrastruktūros pralaidumo klausimus, įdėkti RTMS ir suderinti leidimų ir veiklos taisyklės. Ir tos trys sąlygos vis dar neįgyvendintos, mes vis dar turime jų siekti. Ir tam, kad būtų pasistumėta į priekį, nes jau prieš dešimt metų mes pradėjome renkti standartus, įdėkti standartus, dėkti RTMS. Taigi mes teigiame, kad reikia pagaliau siekti pažangos. Ir todėl aš um, pasiūliau komisijai 2015-2016 numatyti breakthrough programą, e, tokį proveržio e, programą. 15-16 metai yra tas laikas, per kurį mes turime pasiekti konkrečių rezultatų, kad patobulintume e, techninę E, sąveika. Pagrindiniai principai. Dėmesys turi būti skirtas vartotojams. Users first principas. Mes pirmiausia e, skiriame labai daug laiko apibriežti standartams ir techniniams specifikacijoms. Dabar viskas, visa tai jau parengta ir dabar mes turime pagalvoti apie tai, kągi vartotojai darys su tais standartais ir specifikacijomis. Ir kai kalbu apie vartotojus, kalbu apie geležinkelio įmonės, kurie veikia konkurencingoje aplinkoje, m, mm, turi būti konkurencingos, taigi mm, geležinkelių įmonės e, operatoriai turi m, ir yra tie vartotojai. E, Toliau įranga turi veikti visoje Europoje. Tai yra, šilumvežiai turi mm, galėti važiuoti visur Europoje. Kaip sakė pirmininkas, turime e, atitinkamą ruožą su RTMS, bet e, nėra šilumvežių, kurie ten važinėtų. Taigi pramonė iš tikrųjų norėtų, kad būtų mm, bendros sistemos e, lokomotyvose, kad jie galėtų važinėti bet kur Europoje. Tai yra labai ambicingas tikslas, bet manau, kad spaudimas var toks, kad pavyks įgyveninti šį tikslą. E, diskutuodami su infrastruktūros valdytojais mes turėsime užtikrinti, kad visos funkcijos, kurios yra šilumvežiuose, turi būti suderintos su infrastruktūros galimybėmis. E, toliau dėmesys e, viskas skiriamas funkcijų įdėgymui. Mes turime užtikrinti, kad visos funkcijos, kurios reikalingos savaikumui, e-, būtų įdėktos. Ir galiausiai RTM sistemos sąnaudų sumažinimas. Kol kas ši sistema yra per brangi, tiekėjai teikia įrangą, kuri yra per brangi, kad būtų konkurencinga. Ir aišku, normalu, kai nauja sistema yra įvedama, reikia pokyčių, reikia naujų sprendimų, kurie yra labai brangus naudotojams ir todėl mes įvedame bendrus standartus, kad sumažintume kiek įmanoma kainą kokie mūsų tikslai šios breakthrough programos 15-16 metų. Pirmiausia, mes siekiame mm, vieno bendro e, specifikacijų rinkinio pastovaus. Mes turime baseline 2 e, ir baseline 3 ir mes e, sieksime, kad tos specifikacijos nesikeistų kas pusmetį ar kas metus. Jos turi likti tokios pačios Ir vienintelis dalykas, kurį turime prisiminti, e, tai, kad e, redmenų e, gyvenimo ciklas yra ilgesnis negu informacinių technologijų sistemų. Taigi mes turime rasti pusiausvyrą dirbdami su naudotojais, kad apsvarstytume galimybę, kaip tos specifikacijos ir RTMS sistemos specifikacijos galėtų kisti ilgainiui. Toliau mes turime siekti saveikios infrastruktūros. Infrastruktūra turėtų dėrėti su tais sprendimais, kuriuos mes dabar dėgiame ir turime pagalvoti, kaip tai padaryti, per kiek laiko, kokie prioritetai. Ir šiuo požiūriu svarbu bendradarbiauti su kitais koordinatoriais Nes, pavyzdžiui, galvojant apie Šiaurės jūros ar Viduržėmio jūros regioną, ten daugiau toliau pažengta įgyventinančias sistemas nei kitur Europoje. Taigi mes turime turėti labai aišku dėgymo planą. Mūsų pirminis dėgymo planas buvo 2009-aisiais. Ir vis dar tai yra teisiškai galiojantis dėgymo planas, bet mes suprantame dabar, kad jis nebuvo realistiškas, ta prasme, kad neatitinka to, kokia yra reali padėtis. Taigi dabar mes ketiname 2016 pasiūlyti naują e, planą ir e, siūlysime, kaip dėkti RTMS dabartinėje infrastruktūroje, kad būtų užtikrintas saveikumas. Toliau aiškus e, reglamentavimas. Būtina užtikrinti, kad būtų aiškus ir skaidrus teisės aktai. Mes vis dar per daug prisirišę prie nacionalinių reikalavimų ir mes turime iš tikrųjų atsisakyti ar supaprastinti reglamentavimo sistemą tam, kad mes turėtume vieną bendrą RTMS sistemą įdėktą visur. E, e, Katrin kalbėjo apie įdėgymo Supaprastinimą tai aktualu visiems koridoriams ir kalbant apie investicijas į RTMS, RTMS yra mm, galimybės finansuoti iš inovatyvių finansavimo priemonių. Ir ką noriu itin pabrėžti, kas nebuvo padaryta ar ko neapgalvojo visos geležinkelio įmonės, tai atsiperkančios investicijos Negalima sakyti, kad visos investicijos daromos tik didinant eismo saugumą ar didinant regioninius pajėgumus, bet tai ne viskas. Iš tikrųjų, mes turime pagalvoti, kaip galime padidinti pajėgumus, kaip galima apsaugoti, saugoti aplinką ir taip toliau, bet taip pat turime kalbėti apie tai, kad tai yra verslo požiūrių pateisinamos investicijos, kad jos leistų sumažinti sąnaudas ir panašiai. Ir mes turime apie tai kalbėti ir tai aiškiai parodyti. Taigi, kalbant apie dėgymo planą, aš pasiūliau ir buvo e, sutarta, kad jis bus įgyvendinamas dviem etapais. Ir su tuo sutiko ir valstybės narės. Būtent Pirmiausia, 15 ir 20 metų laikotarpis ir tada laikotarpis nuo 2020 iki 30 metų. Ir iki 2015 rugsėjo mėnesį bus baigtas sudaryti planas, tada pasirodys nauja mūsų plano redakcija, kaip gyvendinamas bus RTMS ir kiti elementai susijęs su infrastruktūros sąveika. Ir toliau jau kalbėsime apie įgyvendinimą tų elementų E, kurie padėtų mums iki kitų metų antros pusės parengti jau um, naują planą dėl RTMS įdėgymo visoje Europoje. Mes dirbame su valstybėmis narėmis ir gelžinkelių įmonėmis ir dirbame sėkmingai. Mes e, rengiame trišalius susitikimus, kuriuose dalyvauja valstybių narių ministerijų atstovai, komisijos atstovai ir infrastruktūros valdytojai. Susėdame kartu, aptarėme prioritetus, aptarėme kliūtis ir priimame sprendimus. Ir ne vien techninius sprendimus, bet e, ir kalbant apie finansinės galimybės, kadangi mes glaudžiai bendradarbiaujame su valstybių narių finansų ministerijomis. Taigi, e, jeigu mums pavyks įgyvendinti savo programą iki 2016 pabaigos, jau turėsime naują Europos įdėgymo planą. Ir tuomet jau iš tikrųjų turėsime didelę tikimybę, kad mūsų tikslai bus įgyventinti. Būtent, kad mes turėtume saveikų tinklą visoje Europoje iki 2016 metų. Aš manau, kad tai labai svarbus projektas. Ir taip pat toks projektas, kuris tikrai gerokai pažengęs įgyvendinimo prasme, kai e, sakoma, kad komisija iš tikrųjų siekia skatinti e, tam tikrus projektus, kad skatintų Europos ekonomikos augimą. Štai pavyzdys projekto, kuris yra pažangioje stadijoje ir dabar tikrai svarbu mums ir parlamento, ir tarybos parama, šalia komisijos paramos tai yra geriausia garantija, kad mums pavyks pasiekti svarbiausių savo tikslų, būtent saveikios Europos geležinkelių sistemos. Ačiū. Ačiū už jūsų pristatymą. E, yra užsirašę keletas parlamento narių, kurie nori pasisakyti ir užduoti klausimus. Ponas Telička taip pat sąraše. Dvi minutės kiekvienam kalbėtojui. Vernekiun. Ačiū pirmininkė, ačiū koordinatoriui. Mums tikrai labai svarbu dirbti kaip įmanoma intensyviau su RTMS sistema mums svarbu užtikrinti saugumą, svarbu išvengti mm, eismo įvykių, turime galvoti apie keleivių saugumą. Priminsiu, prieš keletą metų Bruselėje įvyko mm, baisus nelingęs atsitikimas, prie pat Bruselio įvyko avarija, kurios metu žuvo nemažai žmonių, vien dėl to, kad nesuveikė sistemos, mm, nesuveikė automatinė stabdymo sistema. Ir, na, mes turime nacionalinės stebėjimo sistemas. kur stebimas eismas ir žinome, kad kuo didesnis eismo intensyvumas, tuo didesnė e, nelaimingo atsitikimų tikimybė. Anksčiau mes jau sakėme, kad Iš tikrųjų, turime dėti pastangas, kad RTMS būtų įgyvendinta ir kad tai būtų sistema veikianti visose valstybėse narėse. Siemens, Dominik Alstrom ir Bombardier yra trys um, didžiausios uh, įmonės. su kuriomis uh, yra dirbama, bet uh, iš tikrųjų mm, Jie teikia sistemas, kurios nebūtinai tarpusavė suderinamos. Aš norėčiau pavyzdžio, ar, įman, ar yra tokių ruožų, kur galima keliauti iš vienos valstybės narės į kitą, e, be jokių, tai yra sklandžiai, be persėdimų ir visos sistemos veikia sklandžiai. Klausimas, ką komisija daro. E, kaip bendradarbiauja su tais trim sistemų gamintojais, kuriuos aš paminėjau, ir kaip siekiama per tai užtikrinti mm, sistemų sąveiką. Dominikas Rikė, dėkui pirmininkė, dėkui gerbiamas e, Vinske už pristatymą. Norėčiau paklausti štai ko, e, ką jūs galvojate apie tarybos poziciją dėl ketvirto geležinkelio dokumentų paketo, kuris kaip ir nori decentralizuoti tą europinę vieno langelio sistemą ir kad nacionalinė ERTMS sistema taptų svarbiausia mm, kontrolės priemonė. Tai kaip čia, ar galime kalbėti apie racionalumą? Kitas klausimas. Kalbant apie investicijų E, investicijas infrastruktūroms ir kaip su tuo susijusi yra Europos geležinkelių valdymo sistema. Ir čia reikalingos investicijos. Siūloma, kad ta viena Europos finansavimo, projektų finansavimo sistema. Galbūt galėtų irgi numatyti tokį bendrą Europos geležinkelių eismo valdymo sistemos finansavimą. Ir norėčiau taip pat paklausti, ar ponas koordinatorius gali ką nors pasakyti apie šios sistemos išplėtimą už ES ribų. Pavel Telička, danke. Uh, Karl, thank you. I think that uh, there... Pavel Telička, dėkui. Dėkui už pristatymą, pritarčiau išvardytiems tikslams suprantu, kad strategiškai ši sistema yra labai svarbi, bet viena pagrindinių kliūčių yra finansinė. Ir jūs teisingai minėjot, kad investicijos į tokią sistemą apsimoka, apsimokėtų. Bet ką konkrečiai galima būtų padaryti, kad valstybės narės ir geležinkelio įmonės suprastų, kad iš tiesų tokios investicijos verslo prasme žiūrint yra naudingos. Dėkoju. Dabar kalbant apie tuos privalumus, tai galėtume 20 procentų padidinti dabartinio geležinkelio tinklo efektyvumą, užtikrinti didesnį saugumą ir kaštai taip pat sumažėtų, jei nebereiktų uh, lokomotyvų, skirtingų lokomotyvų 27 valstybėm narėm, tai, tai irgi sumažintų kaštus. Taigi norėčiau paklausti štai ko ERTMS mm, sistema, nors ir atrodo gerai, bet valstybės narės vis tiek nori, kad jų žodis būtų paskutinis. Ir turi savo nacionalinės sistemas. Ir ar pavyks čia pasiekti tam tikrų pasikeitimų, jei tos nacionalinės sistemos nesiderins su e, RCMS sistemą, tai kaip tada negalime leisti, kad vėl viskas nusitemtų dar 15 metų į priekį. Taigi kaip čia galime rasti sprendimą? Ir galiausia, sakėte, kad maždaug 50 procentų ERTMS finansinių poreikių bus padeng, padengta iš ES lėšų. Ar visiems projektam bus skirtas tas 50 procentų finansavimas ir kaip galime užtikrinti, kad praeities klaidos nebesikartos? Aš dar norėčiau vieną dalyką pridurti. kaip ateityje elgsime su mm, variklių lokomotyvų, e, variklių lokomotyvų ir bėgių, e, lokomotyvų ir riedmenų importų iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, iš Japonijos. Žodis ponui Karelui Vinkui. Aš pirmiausia atsakysiu į klausimą dėl tų skirtingų saugumo sistemų tiekėjų Siemens, Alstrom, Bombardier. Mes e, svarstėm šį klausimą su šios ryties pramonės specialistais ir toliau svarstysime per TNT sustikimą Rygoje. Pramonės uh, situacija keičiasi. Kiniečiai žengia į rytų Europą. Ir matosi, kad Azijos šalių tiekėjai e, turi tam tikrą vaidmenį čia. O Europos tiekėjai nebūtinai e, geriausius dalykus pasiūlo. Pavyzdžiui, Hitachi, kai kurie tiekiami dalykai savo kokybė yra daug geresni negu europinių. Mes Europoje kartais labai gerus techniškai ir vartotojams naudingus produktus pasiūlome, bet kaip tai nesugebame jų patiekti, pateikti į rinką. Dėl to Siemensas ir Bombardė susirūpinę situaciją rinkoje ir šį klausimą taip pat svarstysime Rygoje. Jūs klausėte dėl e, tarp valstybinių sienų E, kirtimo taškų. Pavyzdžiui, Belgija ir Niderlandai yra vienas iš tokių taškų. Ir ta proveržio breakthrough program būtent analizuoja sienų kirtimą. Mes jau išsprendėme nemažai problemų, tai yra techninės atitinkamumo problemos, turiu galvoje skirtingas infrastruktūras, atitinkamų tvirtinimų autorizacijos problemą. Taip pat sprendžiame su kai kuriomis valstybėmis narėmis jau kalbėjomės apie prioritetus pasienyje. Pavyzdžiui, Vokietija turi 12 tų pasienio kirtimo taškų ir su infrastruktūros valdytojų ir su e, šios e, pramonės ryties specialistais mes nusprendėme, kad iš pradžių susitelksime į penkis pačius svarbiausius tokius sienos skirtimo taškus. Nes tai yra svarbus darbas. Ponas Rikė ir jo klausimas Buvo kalbama apie santykius pagal ketvirtąjį geležinkelio dokumentų paketą. Tai jei jau negalime centralizuotos sistemos turėti, tai bent jau turime labai glaudžiai derinti, koordinuoti darbą tų tarnybų, kurios egzistuoja nacionaliniu lygmeniu. Ir turime tas užsilikusias sistemas, tų užsilikusių sistemų nenaudoti, kad jos netrukdytų RTMS sklandžiai veiklai. Kalbant apie investicijas, tai investuojant į infrastruktūrą reikia paraleliai investuoti ir į ERTMS Dabar investicijų apsimokėjimas. Tai yra taip pat ir esamos kultūros klausimas. Geležinkelėje paprastai nebuvo žiūrima į investicijas kaip į pelningą veiklą, nes kada tik reikdavo geležinkeliams investicijų, visat būdavo prašoma valstybinių lėšų bet dabar turime pagalvoti apie šių investicijų verslo aspektą ir apsimokėjimą. Saugumas, mm, energijos vartojimas, visa tai yra kaštai. Bet yra taip pat ir pajamų dalis Ir čia reikia pagalvoti, kiek bus, e, kokie mokesčiai bus nustatyti už galimybę naudotis šią sistemą. Ir čia situacija įvairiose valstybėse narėse yra skirtinga. Ir aš noriu atkreipti dėmesį į visus tuos dalykus, kurie pateisintų uh, E, investicijas. E, tai būtų kaštų mažinimas, saugumo dinimas ir taip toliau. O kalbant apie tos projektus, kurie vyksta ne Europos Sąjungoje, tai jie tiem projektam nekyla to tarp valstybinio aspekto, nes projektai vyksta konkrečioje trečioje šalyje, bet nepaliečia sienos kirtimo aspekto. Ir jei mes įgausime tą sienos kirtimo patirtį, tai yra mūsų technologinis pliusas, privalumas. Ir šios ryties specialistai E, turi neužmiršti, kad ši technologija dar gali būti toliau vystoma. Nes po 10 ar 15 metų per galilėjų galbūt mes turėsime tiesioginį ryšį e, su palidoviniam sistemom ir tada užteks tik to palidovinio ryšio ir, ir nebereiks to, kas yra dabar. Taigi, ši technologija ir savo tolesnio vystimo prasme yra labai svarbi Europos Sąjungai. Dėkoju. Dėkoju, linkime Jums e, sėkmės ateityje ir tikimės, kad bus išvengta praeities klaidų. Na kągi, toliau vyks koordinatorių posėdis.